Kresencija Rivelinė žodis jums. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat ir kolegoms. Aš prašiau šiuos darbo atvarkės punktus sukeisti. Tačiau tikiuosi, kad prieš tai pono Mulderio pranešimas bus aptartas. Noriu padėkoti už tai, kad pakeitėte darbo atvarkę. Dabar dėl šio pranešimo. Šis pranešimas yra labai svarbus, todėl kad jis yra rengiamas krizės akivaizdoje. Mums e, reikia atremti naujus iššūkius, reikia pritaikyti mūsų finansinės institucijas ir šiuo reglamentu yra siekiama užtikrinti didesnį finansinį stabilumą. Komisija e, savo pasiūlyme pateikė schemą, pagal kurią nepanaudotas finansinės lėšas galima perkelti ir pasinaudoti jomis vėliau. Yra bendradarbiaujama su bankais, finansinėmis institucijomis. Aš iš esmės pritariu bendrai komisijos pasiūlymo dvasiai, tačiau pateikiau ir keletą pakeitimų. Pirmiausia, numat, turėtume numatyti galimybę e, tam tikras rizikos pasidalymo priemonės taikyti visoms valstybėms narėms, nes e, daug geriau veikti prevenciškai, o ne e, reaguoti tada, kai jau įvyksta tam tikri įvykiai, kurių reikėtų vengti. E, šis pakeitimas padės išvengti perdėm didelių valstybių deficitų. Kitas pakeitimas susijęs e, su sanglaudos ir e, regionų fondų lėšom, lėšų įsisavinimu, mes manome, kad reikėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms e, numatyti paprastesnės procedūras įsisavinant šias lėšas. Ir dar vienas mano pasiūlym, pakeitimas susijęs e, su prašymo kvalifikavimo. Norint, kad šis e, rizikos pasidalymo instrumentas e, veiktų gerai, reikia taip parengti projektus, kad būtų laikomasi 56 straipsnio reikalavimų. Aš tikiuosi, kad biudžeto kontrolės komitetas bus informuojamas apie procedūras apie tai, kaip panaudojamos e, lėšos e, ir kaip vyksta jų įsisavinimas. Turime stengtis, kad tos lėšos, kurios yra e, skirtos įsisavinti, yra įsisavinamos teisingai. Ačiū, ponia Rivelinė. Sveikiname iš komisijos atvykusi kolega Antonijo Konkalvis. Jeigu pageidautumėte žodžio, žodis jums. Vėliau vyks keitimasis nuomonėmis. Pone Konkalvis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti nuomonės referentui. Komisija palankiai vertina tai, kad nuomonės referentas palankiai vertina komisijos pasiūlymą, juo labiau, kad šis reglamentas itin svarbus krizės akivaizdoje. Ypač jis svarbus toms valstybėms narėms, kurios gauna finansinę paramą iš ES fondų bei TVF. E, ypač tais atvejais, kai joms nepavyksta įsisavinti sanglaudos fondų lėšų. E, komisija pabrėžia, kad ši priemonė yra taikoma tik toms valstybėms, kurios gauna ES ir TVF e, paramą. 2011 m. Liepos 21 d. E, valstybių vadovai išsinti aišku signalą, kad e, kai kurios valstybės reikėtų remti naudojant ir sanglodos fondų lėšas, atsižvelgiant į eurozonos valstybių vadovų prašymą. Kitos valstybės narės e, nepriklausančios eurozonai taip pat e, išreiškė savo susidomėjimą šiuo pasiūlymu. Tiesa, E, ši priemonė pirmiausia buvo sukurta siekiant e, reaguoti į situaciją Graikijoje. Dėl taikymo srities e, komisija savo ruoštų išvelgia potencialias grėsmes, juo labiau, kad sanglodos fondais yra siekiama tam tikrų tikslų, yra numatyta speciali eilutė. E, biudžete ir daugiametinėje finansinėje programoje mes dabar finansuosime projektus, kurie nebūtinai susiję su sanglaudos politika, tačiau turime juos taip parengti, kad jie tiktų mūsų biudžetui. Atitinkamas pranešimas buvo nusiustas jūsų komitetui apie priemonės mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriomis jos gali naudotis. 8 milijonai eurų jau dabar yra skirti, kad mažos ir vidutinės įmonės įdėktų atitinkamas priemonės. E, mes imsimės ir kitų veiksmų, tokių kaip paskolos, ir nekeisime dabartinio reglamento pasiūlymo. Pone pirmininkė, dar porą minučių jums leidus. Pa, pranešėjo pasiūlyme yra teigiama, kad ši priemonė galėtų padėti įsisavinti ir struktūrinių bei sanglodos fondų lėšas. Komisija savo ruoštų nori pabrėžti, kad komisija stengiasi, kad ši priemonė netaptų įsisavinimo priemonę, kad būtų pagelbėta toms valstyb... valstybėms narėms įsisavinti fondus. Šią priemonę yra siekiama supaprastinti procedūras, pagal kurias teikiama sanglodos politikos pagalba. Jo labiau, kad kai, kuriu, kai kuriais atvejais privatus sektorius negali paprastai dalyvauti. Taigi tai nėra įsisavinimą palengvinanti priemonė, tačiau supaprastinanti procedūras. Ir pagaliau noriu pasakyti, kad komisija tikisi, kad centrinio valdymo principų remiantis pavyks įgyvendinti šią rizikos pasidalymo priemonę. Tikimės, kad tam pritars Europos investicinis bankas ar koks nors kitas bankas. Ir šios priemonės taikymos rytis yra ribota, veikla, kurią galima e, finansuoti, taip pat yra ribota. Ši priemonė turi būti sukurta atsižvelgiant į konkrečią situaciją valstybėse narėse, tai yra rizikos pasidalymo priemonė e, teikiant paskolas ir paskolų garantijas per transeuropinį tinklą. Kalvis. Ačiū, ponia Kalvis. Trys kolegos nori pateikti klausimus. Pirmiausia, Hartong. Voorzitter, dank u wel. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš suprantu, kad e, šiuo pasiūlymu siekiama suteikti lėšų Europos investicijų bankui, kad būtų suteikta pagalba valstybėms susidurančios su rimtais finansiniais sunkumais. Arba valstybėms, kurių korupcijos masas labai didelis. Bankai nori duoti daugiau lėšų, valstybės narės nori duoti daugiau lėšų, struktūriniai ir sanglaudos fondai daugiau nebepasiteisina. Galius, dabar matau aiškinamą raštą ir manau, kad būtų tiesiog beprotybė dar daugiau pinigų siūsti į tą šalis. Vielen Dank. Nu, labai ačiū. Dabar kolega Stavrakakis. Much, Mr. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš savo pusės norėčiau pasveikinti šį autorių parengusių šią nuomonę. Ponas Irvelinis, manau, eina teisingų kelių. Regi komitete šiuo klausimu esame kalbėję daug ir manome, kad Europos komisija pateikė labai gerą pasiūlymą jo reikšmė labai svarbi siekiant kompromiso. Ir tas kompromisas turės būti pasiektas anksčiau ir vėliau. Kad tas pasiūlymas e, pasiektų tikslą, svarbu dirbti greitai. Tik tada galėsime pasiekti praktiškai pozityvesnių rezultatų, e, kuriuo siekiama šiuo pasiūlymu. Šį pasiūlymą uh, e, Jeigu šį pasiūlymą atidėliosime, ilgai jis bus mažiau veiksmingas. Aš turiu pakeitimų pagristų šio e, komentaru. Pirmiausia, turime užtikrinti, kad būtų aišku, jog rizikos pasidalymo priemonės atitinka Europos 2020 strategijos tikslus, nes jie tarnaus platesniems siekiams negu ERDF. Antras dalykas, negalima nuvertinti mažų ir vidutinių įmonių vaidmens. Jos yra ES ekonomikos stuburas. Jos turi galimybę atgaivinti augimą, sukurti darbo vietų ir prisidėti prie mokslinio tyrimų ir naujovių kūrimo. Kodėl aš sakau, kad reikia remti MVI finansavimą? Aš manau, kad konkrečios finansinės priemonės jau dabar organizuojančios struktūrinėse e, fonduose remia MVI veiklą ir gali dar labiau sustiprinti jų gebėjimus. Atverdami šią priemonę MVI finansuoti, mes e, e, galime sukurti tam tikrą įgyvendimo priemonių dubliavimąsi. Kakis, als nächstes die Kollegin Ivanova. Ačiū, kolega Savrakakis. Toliau. Ačiū. Paunė pirmininkė, pirmiausiai sveikinu pranešėją atlikus tokį gerą darbą. Ir aš norėčiau pasveikinti, e, pagirti komisijos pasiūlymą, kad e, padidėtų prieiga prie finansavimo, pagerintų struktūrinio sanglos fondų įgyvendinimas. Manau, kad visi galime sutikti, jog ekonomikos ir finansų krizė yra sisteminė. Ji nepadarė įtakos tik vienai valstybei nariai. Todėl reikia e, holistinio požiūrio, kad susidorotume su visų valstybių narių patarimais padariniais. Dabar biudžetinės drausmės laikais reikia papildomo likvidumo, kad įgyventume didelius infrastruktūros projektus. Ir papildomo likvidumo reikia visoms valstybėms narėms. Noriu pasakyti aiškiai, kai kurios valstybės narės labai stengiasi, kad išlaikytų finansų drausmę ir e, riboja viešasis išlaidas kodėl toms valstybėms narėms neleidžiama vienodai pasinaudoti tomis finansavimo priemonėmis. Mes duodame negerą signalą, skatiname klaidas ir finansinės drausmės toką. Kai kuriuose valstybėse narise taip yra. Nekreipiame dėmesio į tas valstybės, kurios tengiasi to išvengti. Todėl aš visapusiškai remiu pranešėjo pasiūlymą ir teiksiu panašių pasiūlymų pakeitimams tikiuosi, kad komisija savo poziciją apsvarstys iš naujo. Labai ačiū. Daugiau niekas nenori pasikalbėti, gal, pranešė, pakalbėt, gal pranešėjas norėtų. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegos už tai, ką pasakėte. Porą minčių išsakysiu, kad šiek tiek reikalai paaiškėtų. Ponu Hartung galiu pasakyti, kad išlaidos nėra didinamos nei centu tiesiog e, išlaidos yra panaudojamos kitiems tikslams, bet nei vienu euru nėra bus išleista papildomai. Nežinau, iš kur jūs tokius e, mintis gaunate. Mes e, turėtume siekti daugiau investicijų iš tų pačių lėšų, nedidinant išlaidų. Taip pat visiškai sutinku su tuo, kad reikia e, dirbti nedelsiant Labai dažnai e, elgiamės teisingai, bet dirbame per lietai ir todėl nebepataikomi taikinį. Todėl reikia procesą pagreitinti ir jūs labai teisingai pasivėjote, kad turime dirbti sparčiai. E, pone tribūnai taip pat yra teisi. Mes turime atverti finansavimo galimybės visoms valstybėms narėms, nes krizė neprasidėjo tik vienoje ES zonoje. Tai krizė per sieną. Ir aš galiu pasakyti, kad tai galima padaryti neišleidžiant nei centų daugiau, bet pasiekiant geresnį Europos fondų panaudojimą. Manau, kad mes turėtume išplėsti šias galimybės ir leisti visoms valstybėms narėms dalyvauti. Ačiū, ponė Irvelinė. Pakeitimų pateikimo terminas vasario 14 diena 12 valandai. Taigi, galime baigti diskusiją septintuoju klausimu, kuris e, buvo mm, paankstintas. Ir grįžtame prie penkto darbo tvarkės klausimo. E, pono Kalfino pranešimas. Šiandien turėtume patvirtinti nuomonės projektą. Bet pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Kalfin pranešėjui. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I don't have uh, too much. Ačiū pirmininkė, nedaug ką turiu ir pasakyti. Apie šį pranešimą jau kalbėjome ankstesniuose posėdžiuose, tai yra auditorumo ataskaita. Mm, turime savo iniciatyvos pranešimą komitete rengiama. Teikia, dėvė, e, dėvė komitetas yra pagrindinis komitetas, mūsų komitetas rengia nuomonę. Noriu padėkoti kolegoms, kurie pateikė pasiūlymų ir pakeitimų šiam pranešimui. Matysite, kai kur gal e, yra terminologijos paaiškinimai iš esmės, tai aš siūlyčiau paremti juos ir, man atrodo, bendras vaizdas būtų toks, kad pranešimas yra geras ir dar kartą labai ačiū kolegoms, kurie prisidėjo prie bendro darbo labai vertingomis pastabomis. Pirmininkas, ačiū. Jei sutiktumėt, tai gal galėtumėm balsuoti. Būtų elektroninis balsavimas, bent jau iš dalies. Tikiuosi, esate pasirengę tam. Taigi, pirmas pakeitimas Bartspas dalimis, kas už pirmąją dalį. Prašom, kas prieš susilaikė. Ne visiškai aišku, gal pasitikrinkime tada elektroniškai. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Nedaug buvo prieš, taigi priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas, Rolandas Paksas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas. Norite pasitikrinti dėl penkto pakeitimo. Gerai, pasitikrinkime elektroniškai, prašom balsuoti. Antras, penktas pakeitimas Rolando Pakso. Koks yra rezultatas? Taip iš tikrųjų atmestas. Rezultatą matote. Šeštas pakeitimas barstas su žodiniu pakeitimu barstas. Ar būtų pakei... E, prieštaraujančių? Ne, tai galime balsuoti, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Septintas pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau antroji dalis, likusi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinti prašote gerai, dėl antrosios dalies prašom pasitikrinti elektroniškai. Balsuoti baigiame. 7, 15 prieš atmesta. Aštuntas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaraujančių? Ne, tai balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ir dabar balsuojame dėl viso dokumento elektroniškai. Balsuoti baigiame. 20 už 2 prieš. Susilaikiusių nebuvo priimta. Labai ačiū ir sveikiname nuomonės rengėją tuo būdu diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto baigėme ir pereiname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra šeštas. Tai yra delegacija į Haiti. Suteiksiu žodį ponui Jan Mulder. Prašom. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Jau keletą kartų vyko diskusijos už komiteto ribų dėl pasirengimų delegacijai Haiti. Buvo ir saugumo situacija mums pristatyta. E, buvome sutikę su gal šešiomis NVO, kurios dirba Haityje, aptarėme bendrą situaciją ir jų patirtį įgyvenant įvairius projektus. Situacija Haityje yra sudėtinga. Mm vyriausybė nėra labai e, stipri ir iš visų tų lėšų, kurios buvo pažadėtos, mm, gan nemenka dalis nebuvo suteikta, taigi e, situacija problematiška. Savo aplankuose rasite labai daug informacijos apie Haiti. Aš ne visą ją turėjau galimybės perskaityti, galbūt jūs perskaitykite, Vienas dalykas, dėl ko delegacijai nebuvo iškumo, tai ECO pasiūlė e, du delegacijos vizitus, bet kai mes susitikome su NVO, aptarėme šios lasmus ir pasakėme, kad neturime pakankamai informacijos apie tuos du projektus, koks yra finansavimas ir taip toliau. Tai savo e, Haiti vizito programos e, trečiame puslapyje matote, kad yra e, siūlymas aplankyti Napareisą. Tai būtų 5 milijonai iš ES ir IFRAC tai yra e, kritinių situacijų e, mažinimo, likvidavimo e, mokymo centras, kur pusantro milijono skirta ir taip pat toliau yra ES indėlis 2,3 milijonų, tai kai, kur eina kalba apie sugriautus prezidentų rūmus. Uh, Čia klausimas buvo toks, ko, kam delegacijos nariai teiktų pirmenybę, kur norėtų apsilankyti. Tai toks tik tai klausimas. Toliau tai yra dviejų dienų vizitas. Programa labai intensyvi. Numatyta. Matysime, ką mes galėsime ten pamatyti, nes dvi dienos yra labai trumpas laikas, gal bent jau bendrą įspūdį susidarysime. Ačiū. Ja, Labai ačiū, kolega Mulderi. Dabar vyks keitimasis nuomonėmis. Turiu pasakyti, kad jūs savo aplankose turi lab, turite labai išsamų aprašymą apie delegaciją. Du kolegos paprašė žodžio, pirmiausia kolega Odi. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti sekretariatui už tikrai labai kokybišką parengiamąjį darbą ir trys pastabos. Visų pirma, dėl projektų, kuriuos turėtumėm apžiūrėti ir pakontroliuoti e, pobūdžio. Mm, auditorius yra parinktas apklausos būdu, tačiau ne visiškai aiškais pagrindais. Ir mums yra siūlomi tie projektai, bent jau tos imtis, yra parinktos uh, komisijos tarnybų. Tai kas mums yra pasakyta, mums nesiūlomi tokie projektai, kuriuose nėra kokių tai problemų. Aš todėl jau iš karto kelčiau klausimą dėl parinkimo metodų, koks yra tas mm, parinkimas. Sakoma, kad kai kur yra saugumo problemų, kad e, dėl saugumo situacijos nėra lengva judėti po šalį. Tačiau Po pirmų pasvarstymų su nevyriausybinėmis organizacijomis aišku, jog tas viešojo sektoriaus finansavimas susiduria su didžiulėmis problemomis, yra daug korupcijos ir sukčiavimo atveju, tai aš nežinau, kaip mes tuos klausimus spręsime, kalbant apie sukčiavimą ir korupciją, bet turint omenyje, kad tai po gaivalinės nelaimės valstybė, kokia administracinė situacija taip pat žinome. Paskutinis toks pastebėjimas pirmininkė būtų, kad vystymosi komitetas Europos parlamento da, dažnai vyksta į Haiti dėl savaime suprantamų priežasčių, nesusijusių su biudžeto kontrolės klausimais. Tai aš norėčiau paklausti, ar, dviej, ar mūsų dviejų komitetų sekretariatai dirbo kartu, ar derino tuos klausimus, ar mes turime galimybę matyti vystimosi komiteto dokumentus ir informaciją, ar galėtumėm gauti iš vystimosi komiteto kažkokią tai nuomonę, kažkokią tai reakciją dėl tų projektų, ką turėtumėm pažiūrėti, ką turėtumėm pakontroliuoti ir taip taip toliau. Tai aš norėčiau tokios trumpos informacijos. Ačiū. Gal iš šį klausimą bus galima atsakyti e, vėliau, o dabar kolegė Hercog ar kažkas nors kitas. Gal neteisingai pasižymėjau, tačiau aš galvoju, kad kolegė Hercog prašė žodžio. Ne, e, kolega Hartong. Neteisingai skaičiau jūsų pavardę, prašom žodis jums. Kolega Hartong, ar jūs vod, Kolega Hartong. Um. Laat ik vooropstellen dat ik een groot voorstander ben van controle en audit. Aš e, visada pasisakau už e, kontrolę ir patikrinimus, nes e, tikrai labai svarbu patikrinti, ar mokesčių mokėtojų pinigai yra teisingai leidžiami, tačiau iš esmės ši delegacija nemanau, ar ko pasieks. Aš vakar pusę valandos sėdėjau Google naršyklėje, ieškodamas uh, projektų, kaip ten e, Haityje yra įsisavinamos lėšos. Ir turiu pasakyti, kad yra daug išsamių pranešimų, kurias parengė tiek jungtinės tautos, tiek JAV. O ta mūsų dviejų e, dienų kelionė nebūtinai padės surinkti išsamesnį informaciją. Tikrai daug informacijos galima rasti internete. Turime paskaičiuoti, kiek ta kelionė kainuos ir tada pasverti, ar tai yra naudinga. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Buvo pateiktas klausimas, ar bendradarbiavimą su vystimos komitetu, ar sekretariatas galėtų atsakyti šį klausimą? At, atsakysiu ponui Odį, mes derinome uh, savo darbus su vystimosi komiteto sekretariatu. Uh, apie programą kalbant, aišku, reikia pasakyti, kad jų kompetencija yra kiti klausimai. Mes kalbėjome apie organizacinius dalykus ir apie saugumo situaciją. Taip, taip, daug, daug derinom šiuos planus su vystimosi komiteto sekretariatu. Ja, dank, die... Labai ačiū. Panašu, kad klausimas yra atsakytas, ar dar norite patikslinti? Taip ir ne. Kaip Dėvė komitetas ne visai žinojo apie mūsų planus ir mes irgi nelabai žinome apie Dėvė komiteto darbą. Na, čia gal skliausteliuose tiesiog tokia pastaba. Mhm. Taip. Ah, okay. um, so from, uh, von, von unserem Taigi, Mūsų sekretoriatas informavo devę sekretoriatą apie šią delegaciją. Ar kolegos komitete buvo informuoti ar ne, tai ši, šio fakto jau nežinau. E, tačiau manau, kad mes savo pareigą atlikome. O kalbant apskritai apie delegacijos vizitą ir jo reikalingumą, uh, Aišku, visada įvairiose kolegijose e, yra pirmiausia suteikiamas e, palaiminimas e, tokiai delegacijai ir gal šį klausimą reikėtų kelti frakcijose. Aš iš savo patirties regionų komitete galiu pasakyti, kad Daugelis kolegų labai mielai keliauja e, už Atlanto, tiesa kartais kaip tik e, nenorima keliauti į tolimesnės šalis todėl, kad reikia pasiskiepyti ir panašiai, tačiau vis dėlto uh, E, ta informacija, kurią mes gauname popieriuje, tikrai skiriasi nuo tos informacijos, kuri yra surenkama kalbantis akis į akį su pačiais um, atitinkamų paramą gaunančių valstybių gyventojais. Todėl ta delegacija nėra beprasmė. Ar dar kas nors nori e, paklausti, panas Bart Stas? Aš noriu sureaguoti į kolegos Hartong mintis. Delegacijų vizitai yra ne, įdomus ir reikalingi. Aš viešėjau Kosove ir buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir tie vizitai tikrai buvo naudingi. Kitas klausimas - kaip po to yra panaudojama surinkta informacija? Uh, Mes kalbėjome su žmonėmis, su jungtinių tautų atstovais, komisijos atstovais ir po savo viešnagės parengėme išvadas, labai išsamei viską aprašėme, išsintėme raštą, kurio galima remtis. Aš pritariu kolegai Hartong. Ir Manau, kad ir kiti delegacijos dalyviai pritars, kad dviejų dienų vizitas yra tikrai per trumpas. Būdami biudžeto kontrolieriais turime labai aiškiai e, komitetui pasakyti, kad reikėtų organizuoti ilgesnės keliones. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovams. poniai arba ponui Peneslado suteikiama žo... žodį. Ne, e, e, nuslydau ne ten. E, pone Andreansen, žodis jums. Euh, Labai ačiū už pristatymą. Aš norėčiau sugrįžti prie pavyzdžių rinkimo klausimo projektuose, apie tai buvo kalbėta. Manau, kad delegacija atspirties taškas buvo e, projektų sąrašas, kurie yra vykdomi Haityje. Ir tas sąrašas buvo pritaikytas atsižvelgiant į parlamentarų poreikius. Iš esmės, manau, kad delegacijai buvo sudėtinga nusitaikyti į e, pridėtinės vertės turinčius projektus per vizitą. Todėl e, reikėjo pasikliauti Europos komisijos patarimais. Iškilo taip pat, kaip žinia, saugumo klausimų, taip pat nepamirškime e, projektų trajektorijos klausimą. Labai daug projektų yra vykdoma už Porto Prans ribų. Ir e, E, neretai jų įgyvendimas užtrunka labai, e, įgyvendimas užtrunka labai ilgai. Todėl reikėjo, organizuojant vizitą, sutelkti dėmesį į projektus, kurie yra geografiškai koncentruoti ir e, e įvertinti, kas būtų realiai padaroma. Mes suprantame, kad dėl to galbūt delegacijai buvo šiek tiek sudėtinga konkrečiai pamatyti visą E, projektų vaizdą. Buvo pasiteltos ECO ir DEFCO tarnybos ir delegacijai e, projektai buvo parinkti daugiau vadantis geografiniais e, principais negu problemų pasiskirstimu. Bet mes tengiamės elgtis realistiškai, galvodami apie tai, kad vizitas trunka tik dvi dienas, tai yra labai trumpai bendrai galime pasakyti, kad vystimosi e, komitetui mes suteikėme tam tikrus briefingus ir tai buvo tokias bendro pobūdžio dosie ir ten e, bendrai apžvelgiama ES reakcija po e, žemės drebėjimo, po visų neramumų pristatomi papildomi veiksmai, kurių buvo imtasi ir kita svarbi informacija. Ačiū. Ačiū už tokį papildomą paaiškinimą. Dėkoju už tas papildomas informacijas. Šį punktą jau galime baigti, ar ne? Ne, dar ponui Mulderiui žodis. Und, äh, ich weiß nicht, äh... Aš nežinau, mes galime. Äh, sujungti antrą ir trečią projektą, tačiau galime apsilankyti ir pirmojo projekto įgyvendinimo vietoje. Nežinau, kas būtų protingiau. Ar frakcijos turi kokiu nors pastabu? Ne, kolega Gair. Aš pasisakyčiau už tai, kad turime vietoje nuvykę į tą šalį e, pažiūrėti, kaip yra įsisavinami eko pinigai. Turime nustatyti, ar pasiekti tie rezultatai, kaip eko partneriai panaudoja pinigus. Aišku, Mes kalbėsim ir apie procedūras, kaip valdomi pinigai, galbūt susidarysime įspūdį, kokia saugumo situacija, ar yra kokių grėsmių, gal yra e, kyšių mokėjimo pavyzdžių. kolegos Odi lūkesčiai galbūt yra kiek per dideli. Manau, kad tik atsitiktinai galėtume e, susidurti su tokia situacija, e, kurioje turėtume pasakyti, kad būtina netidėliotina pagalba, pavyzdžiui, vaikams maitinti, o ne e, policijos pareigūnų kvalifikacijai kelti. Tačiau aš manau, kad tokios situacijos tikrai nebus, e, nebent labai netyčia susidurtume su panašia situacija. E, mes, kita vertus, ne to ten ir vykstame. Einame, važiuojame susipažinti su situacija, su gyvenimo sąlygomis, kaip yra koordinuojami projektai. Uh, Manau, kad būtų protinga um, sujungti du projektus, o ne um, audituoti tik vieną projektą. Ačiū, kolegė Greslė. Ne, kolegė nenori pasisakyti, kadangi Jūs e, taip pat sureagavote į mano mintį, e, apsilankykime antrajame projekte, antrajame ir trečiajame. Ačiū. Matau, kad prieštaraujančių nėra, tai galime taip ir padaryti. E, darbo atvarkės punktą susijusį su Haičiu nagrinėti baigėme. O dabar kitas darbo tvarkės punktas. Ponas Kastilijo atkreipė dėmesį į tai, specialioji ataskaita ateityje, šioms specialiosioms ataskaitoms bus skiriamas didesnis dėmesys plenariniuose posėdžiuose taip pat. Nes specialiosios ataskaitos susijusios su lėšų panaudojimo efektyvu, efektyvumu, dabar kalbėsime apie žvejybą E, Marta Adriasen yra pranešėja, noriu pasveikinti ir pona Lazarų, Europos audito rūmų narį ir pirmiausia žodį suteiksiu jam. Ja, bitte, Herr Lazaro. Thank you, uh, Chairman. Um, Ačiū pirmininkė. Gerbiam biudžeto kontrolės komiteto nariai. Džiaugiuosi turėdamas galimybę pristatyti Europos audito rūmų ypatingąją ataskaitą numeris 12. 2011, e, kuriame yra kalba apie Europos e, Sąjungos priemonės, kuriomis prisidedama prie Europos Sąjungos žvejybos laivyno prisitaikymo e, prie reikiamų žuvininkystės interesų. ES žuvininkystės politika ir naujasis ES žuvininkystės fondas šiuo metu dabar yra peržiūrėmi teisėje kuros institucijose. Aš trumpai peržvelgsniu ataskaitos e, e, pagrindus ir po to pristatysiu, kokias išvadas ir rekomendacijas pateikė auditorumai. Labai daug metų žuvininkistės kultūros ir ištekliai ES mažėja. E, žuvininkystė E, tvariu lygmeniu, netvariu lygmeniu kelia grėsmę žuvų išteklių tvarumui ir žuvininkistės sektoriaus išlikimui. E, po žuvininkistės sektoriaus paskutinės reformos 2002 metais e, žuvų kultūros sumažėjo maždaug milijonų tonų ir maždaug 70 tūkstančių darbo vietų žuvininkistės sektoriuje buvo prarasta. Žuvininkistės žvejybos laivyno E, gebėjimai buvo įvardinta kaip viena iš pagrindinių priežasčių e, per dideliam žuvų sugavimui ir dėl to žuvų rūšių sumažėjimui. Jau daugelį metų per bendrą žuvininkistės politiką yra bandoma sumažinti žvejybos laivyno gebėjimus, yra numatomas iš visuomeninių lėšų finansuojamos e, laivų nurašymo schemos ir kitos priemonės. Deja, jų iki šiol nepakako, jos nepasiteisino. Tai pripažįstama Europos komisijos 2009 m. balandžio mėnesio žaliojoje knygoje, kurioje yra teikiamas pasiūlymas dėl dabartinės reformos. Be to, audito rūmai įvardino visą eilę problemų, e, kad e, žvejybos laivynas turi per daug e, pajėgumų. 2007 metais ir 2008 1993 metais buvo parengtos specialios ataskaitos tą temą. Tai tik patvirtina, kad dabar sprendžiamos problemos egzistuoja jau ilgą laiką. Uh, E, bendrosios žuvininkystės politikos e, reforma buvo reikalinga jau ilgą laiką, todėl audito rūmai nusprendė išanalizuoti ES priemonę sumažinti žvejybos laivynų gebėjimus. Ir pagal bendrąją politiką mes išnagrinėjome ES galimybės pritaikyti dabartinius žvejybos laivus prie esamų žvejybos galimybių. Mes apsilankėme septyniose valstybėse narėse - Danijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Portugalijoje ir Junktinėje karalystėje. Jos kartu sudaro apie 70 procentų ES žuvų išteklių ir žvejybos laivų. 80 procentų ES finansavimo atitenka toms šalims. Taip mes galėjome susidaryti bendrą vaizdą apie e, per didelius laivų pajėgumus ES. Kokios pagrindinės išvados? Išvadas suskirsime į dvi pagrindinės kategorijas. Pirmoji yra susijusi su politikos baze e, e, laivų pajėgumų sumažinimui, o antras priemo, prie, antra priemonių kategorija yra skirta specialioms priemonėms, kuriomis tie pajėgumai būtų sumažinti. Pirmiausia, pristatysiu politikos bazę. Uh, Visų pirma, nepakanka e, pajėgumų įvertinimo, pajėgumų išmatavimo. E, mes turime išmatuoti laivų pajėgumus pagal jų dydį ir galingumą. E, todėl negalima pritaikyti jų ir prie žvejybos gebėjimų nors e, nominaliai tie pajėgumai mažėja, iš tiesų jie suma, mažėja stipriau, jie, iš tiesų jie sumažėja tik 3 procentais. Todėl auditorumai e, paskaičiavo, kad bendrai maždaug 60 procentų padidėjo tie pajėgumai per maždaug 16 e, metų, nuo 1992 iki 2008 metų. Paskutinį kartą laivų pajėgumai buvo vertinti prieš 15 metų. Tada buvo sakoma, 40, buvo nustatytas 40 procentų pajėgumas Lasino pranešime. Vėliau buvo nustatyti aiškus tikslai sumažinti tuos pajėgumus. Kitas dalykas laivų pajėgumų viršutinės ribos, kurios buvo nustatytos anksčiau, tapo nebeaktualios. aktualios E, tačiau matome, kad iš esmės nebuvo pakeisti tie skaičiai, e, nes, ir, bet tai padaryti reikia, nes laivų e, realus dydis tų viršutinių ribų nesiekia. Netgi 200 tūkstančių, 200 tūkstančių tonų uh, E, pajėgumo laivas nesiekia tos viršutinės ribos. Bendroje žuvininkistės politikoje nėra nustatyta aiškių taisyklių dėl žuvininkistės žve, žvejybos taisyklių reglamentavimo. Tiesą sakant, bendroje žuvininkistės politika ta tema duoda prieštaringų signalų. Uh, E, pagrindinis tarybos reglamentas, priimtas 2002 metais, numato, kad iš tokių laivų turi būti amtita teisė žuvauti. Tačiau e, reglamente taip pat sakoma, kad metinės kvotos leidžia tas žvejybos teisės perpaskirstyti kai kuriais atvejais. Kai kurios valstybės narės leidžia žvėjams parduoti žvejybos teisės, tu tarpu kitose teisės aktuose tai draudžiama. E, laivus perkėlus į metalo laužą Išlieka žvejygos pajėgumai, kurie gali būti perkelti kitus laivus. Taip pat žvėjams yra leidžiama imtis kitokių veiklos rūšių. E, bendrosios žuvininkystės politikos reglamente nėra pasakyta, kaip turi būti elgiamasi su lėšomis, kurios yra skiriamos laivų, kuris vėliau perkeltas į metalo laužą. Perkeliamų žvejybos teisų uh, E, galimybė bendroje žuvininkistės politikoje nėra numatyta. Todėl audito rūmai pastebi, kad Danija ir Norvegija sėkmingai pritaikė savo laivyno e, pajėgumus, nepanaudodamos visuomeninių lėšų, bet panaudodamos perkeliamas žvejybos teisės. Nedarydama bendrųjų, iš, nedarydamas bendrųjų išvadų, tautų rūmai mano, kad žvejybos taisyklės turėtų būti aiškiau išanalizuotos ir turėtų būti pasimokta iš praeities klaidų. Taip pat norėčiau paminėti įdomią studiją, kurią 2010 metais parengėme Europos parlamentui. Ji vadinasi priemonė žuvininkystės valdymui. Ten yra įvardintos panašios priemonės kaip ir mūsų specialioje ataskaitoje septynis punktus galėčiau pabrėžti, e, apibrėždamas konkrečias priemonės laivų pertekliniams pajėgumams e, sumažinti. Pirmiausia, buvo vėluojama įgyvendinti Europos žuvininkystės fondą valstybėse narėse. 2010 m. pabaigoje įpusėjus programai tik 645 milijonai, tai yra 15 procentų turimų sumų tai yra 4,3 milijardai iš viso, buvo panaudota. Antras dalykas - valstybių narių veiklos programos tikslai, sumažinant pajėgumus, buvo nepakankamai pagrysti, e, galvojant apie e, žuvų išteklių būklę. Be to iškilo problemų įgyvendinant žuvininkisės pastangų pritaikymo planus ir e, parama, kuri buvo skirta uh, E, laivų išėmimui iš naudojimo buvo panaudota neteisingai. Trečias dalykas. Nors investicijos didinančios žvejybos e, gebėjimus negali būti dengiamas iš visuomeninių lėšų, pamatėme, kad kuriuose valstybėse narse vis tik taip yra daroma. Pavyzdžiui, finansuojant geresnės propulsinės sistemas, kurios leidžia žvėjams geriau ir greičiau žuvauti. Ketvirtas dalykas - Europos žuvininkistės laivyno registras nebuvo atnaujinamas, pateikiant e, informaciją apie žvejybos laivų permestų į metalo laužą e, detalės. E, nuo 2003 iki 2009 metų 5800 laivų, kas prilyksta 3,5 tūkstančiams tonų, buvo išmesti į metalo laužą pagal laivyno registrą. Tačiau laivų atranka permetimui metalų laužo nebuvo paaiškinta. Tai e, turi įtakos tikslinėms žvejybos rūšims, žvejybos, ište, žvejybos ištekliams, žuvų ištekliams. E, matėme, kad buvo laivų, kurie buvo nenaudojami e, ir dėl to vis tik tai pasikeitė turimų žuvų kiekiai. Todėl Europos komisija neseniai, teikdama pasiūlymą dėl jūros ir žuvininkistės fondo, e, pasiūlė, kad būtų pakeista laivų nurašymo į metalo laužo sistema, nes ji yra neefektyvi. Nuo 2005 metų 1,7 milijardai eurų buvo skirta šiai konkrečiai priemoniai. Kitas dalykas, kūro krizės reglamentas turėjo nenumatytų ir nepakankamų rezultatų. Šiuo reglamentu buvo siekiama visuomeninės lėšas suteikti e, laivų nurašymui metalo laužą arba jų modernizavimui, reaguojant į kūro kainų kilimą 2008 metais. Audito rūmai išsiaiškino, kad kai kurios valstybės e, labai liberaliai vertino e, to fondo e, taikymo galimybės ir nepadidino e, laivų. E, kūro sunaudojimo taupimo e, galimybių. Ir galiausiai audito rūmai nustatė, kad Europos žuvininkistės politikos taisyklės, pagal kurias valstybės narys atsiskaito apie pastangas sumažinti perteklinį žuvavimą yra nepakankamos. Audito rūmai mano, kad ataskaitos nėra rengiamos gerai, neretai juose nėra vadovaujamasi komisijos pateiktomis gairėmis todėl yra neįmanoma surinkti patikimą informaciją ES lygmenių apie e, šią sritį. Ką auditorumai rekomenduoja? Rekomenduojame, kad Europos komisija pagalvotų, ar iniciatyvos, ar vizija uh, E, dėl pagrindinių reglamentų nebūtų reikalingos, kad galėtume geriau apibriežti ir išmatuoti žvejybos pajėgumus ar perteklinius pajėgumus. Ar būtų galima imtis reikalingų priemonių, kurios sumažintų perteklinius pajėgumus, nustatyti e, laivyno ribas, pagerinti e, koregavimo taisyklės, žvejybos teisų perdavimo e, mechanizmą, laivų modernizavimo sistemą, e, pagerinti laivų registro, registravimo mechanizmą ir subalansuoti žvejybos galimybės su laivų pajėgumais. Ataskaitoje sakoma, kad valstybės narės turėtų įgyventi tižunkisės fondą laiku ir užtikrinti, kad e, gavus finansavimą žvejybos pajėgumai nepadidėtų. Laivų registras turi būti atnaujinamas reguliariai, daugiau dėmesio turi būti skiriama Europos komisijos nustatytoms e, taisyklėms ir daugiau pasangų turi būti įmamasi mažinant perteklinius pajėgumus. To aš manau, kad bendro žvininkisės politika neatneš gerų rezultatų, jeigu laivynų problemos nebus išspręstos E, priemonių e, sukūrimas ir jų įgyvendinimo galimybės turi pagerinti e, praktiką. Audito rūmai mano, kad politikos reforma atvertų daugiau galimybių išspręsti visas mano įvardintas problemas. Ir mes labai džiaugiamės, kad šią ataskaitą audito rūmai galėjo prisidėti prie šio proceso. Tarp kitko norėčiau, kad jūs žinotumėte, jog mus yra pasikvietęs Europos parlamento žuvininkystės komitetas, kad jam taip pat pristatytume šią ataskaitą kovo 21 dieną. Ačiū uždėmesi, dabar aš atsakysiu jūsų klausimus, jeigu turit. Much, Lazaros, Lazaru. Ačiū, ponia Lazaros Lazaro, už tai, kad pristatėte šią specialią ataskaitą. Kaip jūs minėjote, E, ta naujoji procedūra, e, pagal kurią bus teikiamos specialiosios ataskaitos, leis komitetams geriau susipažinti su specialiosiomis ataskaitomis. O dabar suteiksiu žodį mūsų specialiai pranešėjai, poniai Martai Andreasen. E, dar noriu atkreipti dėmesį į tai, kad jos pranešimo projektas turėtų būti nagrinėjamas mūsų komitete balandžio 23 dieną. Taip pat bus atsižvelgta į pranešimą ir tvirtinant biudžeto įvykdymą. O dabar žodis poniai Martai Andreasin. Ačiū. Pirmininkė. Sėdėdama šiame komitete dažnai galvoju, kada nariai pasakys, kad gana jau tos nesėkmingos ES politikos. E, ši audito rūmų ataskaita yra e, viena blogiausia, viena geriausiai atspindinčių tą nesėkmingą politiką. ES išleidžia didelius sumas pinigų. 1,7 e, milijardai eurų yra išleisti e, tam e, siekiant nutraukti žvejybos laivų eksploatavimą. 90 procentų visų žuvų išteklių yra išnaudoti. Apie 200 tūkstančių darbo vietų žvejybos sektoriuje taip pat um, buvo nebėra tų darbo vietų. E, reikia atnaujinti e, žvejybos laivų registrus, o Europos komisija nesėmė jokių e, veiksmingų priemonių, kurios leistų tinkamai stebėti situaciją. Ši ataskaita atskleidžia tai, ką mes jau žinome apie bendrąją žuvininkystės politiką. Ji yra nesėkmės istorija reikėtų protingų nacionalinių politikų, kurios užtikrintų e, tvarę žvejybą. Tuo tarpu mes kuriame e, brangę sistemą, e, kurios Europos komisija nesugeba kontroliuoti. Tai yra fiasko pabrėžiantis, kaip mes tušiai leidžiame pinigus. Mes norime um, tvarių žuvų išteklių ir e, noriu paklausti, ka, kas leido vykdyti šią politiką. Komisija pažada reformuoti šią politiką atsižvelgdama į Europos auditorumo ataskaitą, tačiau mūsų pasitikėjimas komisija yra nulinis nes tai komisija sukūrė tą politiką, kurią dabar ketina reformuoti. Man aišku tai, kad e, žuvininkystės politika turėtų būti perdota į valstybių narių rankas. Reikia imtis konkrečių veiksmų. Nes priešingų atveju e, tvarios žvejybos politikos niekada nesukursime. Dabar konkrečios pastabos. E, tai, kad audito rūmams yra aiškios specifinės problemos susijusios su kai kuriomis šalimis, tokios kaip Kipras, e, Graikija, Niderlandai, e, nieko nekeičia. 2011 metais komisija pažadėjo reformuoti bendra žuvininkystės politiką. O kada komisija ketina pateikti reformų planą? Valstybės narės e, turėtų imtis tam tikrų veiksmų, tačiau reikėtų taikyti automatinės sankcijas, tuomet, kai netitinkama reikalavimu. Neprotinga yra rekomenduoti E, teikti tam tikras investicijas siekiant sumažinti žvejybos pajėgiumus. E, kodėl komisija nesprendžia aiškiai identifikuojamų problemų? E, ar komisija ėmėsi tų veiksmų, kurių turėjo imtis prieš 15 metų, kai buvo siekiama subalansuoti žvejybos laivų pajėgumus? Apie tai buvo kalbama Boršet pastate, tačiau panašu, kad šie uh, pokalbiai ir lieka tik pokalbiais, o veiksmų nėra. Ačiū, ponia pranešėja. Prieš suteikdamas žodį komisijai noriu paklausti, ar komiteto nariai dar turi kokiu nors klausimu audito rūmų atstovui arba komisijai. Ponas Gairis. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmas klausimas susijęs su procedūromis. E, jūs e, minėjote, kad ponios e, Andreasan pranešimas bus kaip bazė tvirtinant biudžeto įvykdymą. Tačiau mano patarėjai man pasakė, kad tai bus pirmasis pranešimas, E, kuris bus kaip na, įprastas normalus pranešimas, dėl kurio mes balsuosime. Tai bus e, parlamento pozicija atspindintis pranešimas. E, manau, tai yra skirtingi dalykai. Norėjau dar kartą pasitikslinti, kokios procedūros yra numatomos. Gal ir kiti kolegos norės e, sužinoti šią informaciją, jo labiau, kad keičiasi e, procedūros. Prieš tai mes nebalsuodavome dėl specialiųjų ataskaitų, tačiau būdavo paskirtas pranešėjas, vykdavo diskusijos ir iš ties komisija galėdavo, ar, bet neprivalėdavo e, pasinaudoti pranešimu O dabar norėčiau sužinoti, kaip dabar bus. Koks bus ponios Martos Andresan pranešimo svoris? Dėl audito rūmų ataskaitos turinio. E, tikrai e, išvados yra bauginančios. Pone Andresan teisingai paklausė, kada pasakysime, kad gana e, tokios politikos. Aš, būdama socialdemokratų, tikiuosi, kad komisija imsis konkrečių veiksmų. Juo labiau, kad Europos audito rūmai aiškiai rekomenduoja keisti politikos kryptį. Žuvininkystės komitetas komitetas nenorėtų, kad tokia žuvininkystės politika būtų e, tesama ir toliau. Ir aš tikiuosi, kad mes galime pasakyti savo aišku ne šiai politikai. Ačiū. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Panašu, kad ne. Dėl pačių procedūrų. Aš kalbėjau apie procedūrą, kuri buvo prašyta kont naujienose. E, kaip jūs, ponia Gari, kalbėjote, mes svarstysime ponios Andreasen pranešimą, balsuosime dėl pakeitimų. E, tokiu būdu bus e, parengtas mūsų komiteto pranešimas, tačiau aš vis dėlto galvoju, kad pranešimui bus skiriamas dėmesys ir tvirtinant biudžeto įvykdymą. Taigi tas pranešimas įgauna e, didesnio svorio. O dabar suteiksiu žodį komisijos nariams. Penes Lado ir ponas Johnson. Nežinau, kuris norės iš jūsų pasisakyti, tačiau žodį suteikiu komisijos atstovams. Thank you, chairman. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, Noriu pasakyti, kad komisija sveikina auditorumo ataskaitą. Ir kalbant apie turinį ir pasirinktą laiką, jis yra labai, naud... jį yra labai naudinga, kaip ir pranešėjas sakė, kadangi vyksta diskusijos dėl bendrožovininkistės politikos ateities ir reformų. Komisija galvoja, jog per dėlių, per dėlių pajėgumų problemos sprendimas, kur tie per dėlį pajėgumai bebūtų, yra raktas į e, būsimos bendros žuvininkystės politikos sėkmę. Ir mes pritarėme daugumai audito rūmų išvadų rekomendacijų. Gal tik patikslinčiau, kokia būtų mūsų pozicija dėl atskirų, e, mano lasarų paminėtų elementų. Pavyzdžiui, kad per didelis pajėgumus neturime gerų galimybių pamatuoti. Taip, iš tikrųjų turime statiškus parametrus, kurie ne visuomet gali e, fiksuoti mm, pasikeitimus. Ir per dideli mm, žvejybos pajėgumai nėra statiškas elementas, yra daug uh, nuolat e, besikeičiančių elementų ir technologinė raida, pavyzdžiui, laivų, todėl vis didėja laivyno pajėgumai žvejybiniai. Tai ir yra problema, kodėl statiniai parametrai negali fiksuoti tų pasikeitimų. Taip pat pritarėme išlaidai, kad, e, išvadai, kad dabartinės ribos nebėra aktualios, e, nominalios ribų vertės, kas yra nustatyta statiniuose parametruose, netitinka dinamiškų pasikeitimų ir realių Europos laivyno žvejybinių pajėgumų. Dabar dėl žvejybos teisių. Čia galbūt truputėlį trūksta iškumą, tačiau reikėtų šiek tiek daugiau paaiškinimų dėl teisių perdavimo. Ar tai uh, didina žvejybą, ar tai prisėda prie žvejybos lygio išaugimo. Kaip ten bebūtų, mes sutinkame, kad galbūt situacija yra skirtinga skirtingose valstybėse narėse, tačiau bet kokiu atveju, kas bebūtų su. Uh, į metalo laužą nurašytų laivų e, žvejybinių teisų perdavimą, tai negali būti daroma, nes tai, ką gali sugauti valstybės narės, yra nustatyta kitų instrumentų, tai yra, yra kvotų instrumentas, yra atitinkamos priemonės, kurios nustato, kiek kuri valstybė narė gali sugauti. Taigi pripažįstame, kad galbūt čia yra šiek tiek painiavos, kai kuriuose valstybėse narėse gal ne viskas yra aišku, kas atsitinka e, su teisų teisių, žvejybos teisių perdavimu, kuomet yra nurašomas kažkoks laivas, tačiau realiai tikrai galime patikinti, kad valstybių narių e, sugavimo galimybės neišaugo nuo to. Dabar toliau. Dėl vėlavimo taip, šiek tiek vėluojame gyveninti šią politiką, reikia, aišku, atsižvelgti į tai, kad dabartinis žuvinkystės fondas turi vis atitinkamą savo sistemą. Uh, Ir dažnai kai kuriuose valstybės narėse užtrunka pakankamai ilgai laiko, kol viskas yra įgyvendinama iš žvejybos fondo. Taigi mes galvojame, kad ir struktūrinius fondus būtų galima kažkiek panau, čia įtraukti ir būtų galima galvoti, kaip tų fondų panaudojimą supaprastinti, kad visa sistema iki pasiekiama galutinių rezultatų būtų lengviau gyvendinama ir veiktų greičiau ateityje. Dabar dėl žuvininkų bankininkystės pasangų mažinimui skirtų pinigų, galbūt neefektyvos naudojimo. Komisija labai atidžiai stebi, kur yra iš valstybių narių kažkokie tai pateik, pateiktos paraiškos. Jeigu yra tokių planų, kurių nesilaikoma, mes sulaikome mokėjimus iki to laiko, kol valstybė narė paaiškins situaciją ir e, kad jeigu valstybė narė nepateikė pakankamų įrodymų, jog buvo įgyveninti visi planai patenkinamų būdų, mes pinigų nemokame valstybei. Dabar dėl investicijų. Į laivus, čia vėlgi, e, kaip aš jau minėjau, yra problema su tais statiniais parametrais ir būtent kai eina kalba apie sugavimo pajėgumų fiksavimą ir, ir visas, visus pasikeitimus ir technologijų pasikeitimus, uh, yra iš valstybių narių pareikalauta, kad būtų pa, visą informaciją apie investicijas į laivus, kad viską galėtumėm patikrinti, ar yra uh, viskas padaryta tinkamai, kai na kalba apie investicijas į laivus, ar nepadidėjo žvejybiniai pajėgumai ir taip toliau. Ir pagal visus reikalavimus įvertins komisija, kaip valstybės narės padarė visas tas investicijas, ar teisingai viskas buvo padaryta. Uh, kai kuriuose valstybėse narėse reikia turėti omenyje, kad komisija kaupia laivų registrų informaciją, atnaujintą informaciją taip pat, pasiremdama informaciją iš valstybių narių. Ir ten, kur valstybių narių patekta informacija yra neišsami, komisija dirba labai aktyviai, reikalauja, kad valstybės narės atnaujintų visą informaciją apie laivų registrus. Dabar uh, dėl nurašomų laivų problemų. Taip, mes puikiai žinome tas problemas, ne visuomet ta priemonė yra tiek e- efektyvi, kiek yra įdėta sąnaudų. Nurašymo priemonės nuo praeitų metų ne visos buvo labai efektyvios sąnaudų prasme. Problema yra ta, kad valstybės narės ne visuomet tinkamai parenka laivus, kuriuos reikėtų nurašti į metalo laužą. Čia galbūt du sprendimai. Visų pirma, artimiausių laikotarpių reikalauti iš valstybių narių, kad jos savo žvejybinių pastangų koregavimo planus pagerintų, kad būtų daug geriau tiksliškai parenkami laivai, kuriuos reikia e, nurašyti, o jau galvojant apie tolesnę ateitį, kaip žinote, pirmininkė komisija siūlo, kad e, laivų nurašymo e, priemonė iš vis nebefiguruotų ES finansiniuose planuose. Dabar žuvininkysės politikos atsiskaitimo taisyklės ne visuomet yra tinkamas, kaip panas Laparų paminėjo, mes esame parengę gairias kaip valstybės narės gali pateikti ataskaitas dėl priemonių, kurio, kurių jos ėmėsi mažint, spręsdamos žvejybos pajėgumų, per, per didelių pajėgumų problemą. Tačiau, aišku, kiekvienas iki, kai mes kalbame su STF, su ekspertais, vis, kai deriname apibrėžimus, visuomet jie sako, kad tas lausimas yra tiek sudėtingas, juk eina kalba ne vien tik tai apie statinių parametrų adaptacijas, e, išteklių korekciją, bet taip pat ir ekonominiai e, dalykai, ar galima žvejoti pelningai, e, kuo, kada tai galima daryti. Taigi čia labai sudėtinga ta problematika, tad neaišku, kaip mes galėsime surasti tokias apibriešis, kurios spręstų visas tas problemas. Todėl komisija siūlo atsisakyti tos tradicinės politikos dėl laivyno, kad būtų tik tai nominalus parametrai, kurie yra pernelik statiški, kurie nesižvelgia į kintamusius veiksnius ir kad sistema būtų visiškai kitokia, kad pats šis sektorius be jokių nurodymų iš Briuselio pats galėtų nuspręsti, turi jų, kokie turi būti realūs jų pajėgumai, kad jie tinkamai galėtų žvejoti, pelningai galėtų žvejoti, kad nereikėtų paramos iš Europos mokesčių mokėtojams. Mokėtojams mokėtojų kišenės. Na ir pabaigai, pirmininkė, labai trumpai atsakysiu į pranešėjos klausimus komisijai dėl žuvų e, e, išmetimo į jūrą. Kaip žinote, galvojant apie žuvininkistės politikos ateitį, galvojama apie uždraudimą žuvų išmetimo. Ir čia aš tik tai pabrėžčiau kad bendra žuvininkystės politika yra viena iš sąjungos išskirtinės kompetencijos ryčių pagal ES veikimo sutarties trečią straipsnį. Dabar e, dėl konkretesnių klausimų, dėl nuobaudų taikymo komisija visuomet yra pasirengusi taikyti bausmės, bet aišku visuomet laikydamasi atitinkamų teisinių priemonių, kurios yra komisijos rankose kontekste. Kol kas vienintelės baudos, kurias mes galime pritaikyti, tai yra sulaikyti lėšas, ne, neišmokėti iš dalies ar, ar, ar kažkiek tai lėšų atsisakyti finansuoti kažką valstybėms narėms, bet aišku, viskas yra paremta finansuojamumo kriterijais. Jeigu mes matome, kad, kad valstybė narė nesilaikė kažkokio tai tinkamumo finansuoti e, reikalavimo, tai mes galime sulaikyti tą finansavimą, neišmokėti jo. Toliau kitas dalykas, aišku, galėtumėm galvoti apie geresnę sistemą, kuri leistų užtikrinti, jog viešojo sektoriaus išlaidos būtų labiau siejamos su tam tikromis sąlygomis, tam tikrais reikalavimais, kuriuos įvykdžius tik tai būtų tas finansavimas. Ir kaip žinote, žuvininkystės politikoje yra vis labiau griežtinami reikalavimai, griežtinamos sąlygos, kuriuoms esant tik tai gali būti skirtas šis finansavimas ir komisija dažnai atsisako skirti um, sąjungos finansavimą, jeigu nėra laikomas atitinkamų reikalavimų. Dabar ir dėl uh, E, laiko tarp vidurio peržos, taip, bus dirbama šio klausimu, mes pateiksime savo ataskaitą dėl mm, ES žuvininkistės politikos ir konkrečiai galvosime apie šios klausimus, čia vėliau šiais metais bus ta informacija. Ir paskutinis e, įvertinimas, kiek yra žvejybos perteklinių pajėgumų padarytas prieš 15 metų. Prieš 15 metų mes turėjome parengti techninę bazę. Uh, E, politikai, kuri turėjo būti taikoma e, tolesnius septynerius metus. Ir ta politika buvo paremta tuo, kad ES nu, nustato aiškias taisyklės, kiek valstybės narės privalo sumažinti savo e, per didelius pajėgumus. Ir ta tokia griežtų reikalavimų iš ES kėlimo valstybėms narės politika, kad tos valstybės narės turi um, mažinti savo pajėgumus tam tikrų kiekiu. Tos politikos buvo atsisakyta 2004 metais. Pirmininkas prašo jau baigti. Amount. Taigi buvo. Praš, 2003 metais taryba nusprendė atsisakyti tokios politikos ir dabar yra naujo tipo politika taikoma. Uh, todėl ir nebereikėjo atlikti tokių įvertinimų, kokie buvo atliekami prieš 15 metų, nustatyti, kiek yra tų per didelių pajėgumų žvejybinių. Pirmininkas, aš suprantu, kad galėtumėm gal diskutuoti ir ilgiau, tačiau um, mus labai spaudžia laikas. 12.30 mes turime jau išeiti iš šios salės. Aš nežinau, ką mes darysime su koordinatorių posėdžiu. Aš siūlyčiau kad audito rūmai labai trumpai sureaguotų per kokią vieną minutę O toliau kitus atsakymus galėtumėm gauti raštu ir, ir tada jau galėtumėm balsuoti komitete. Taigi prašom, Asar. First... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl pirmojo pranešėjo klausimo, ar audito rūmai žino, jog yra problemų e, Niderlanduose, Graikijoje ir Kipre? Atsakyti galiu taip. Šios specialiosios ataskaitos tikslas - gauti ES problemų masto e, vaizdą. E, Todėl mes ir pasirinkome kel, visą eilę valstybių narių, kurios sudaro 80 procentų skiriamo biudžeto. Taigi e, mes e, nesilankę tose valstybėse narėse e, kitais tikslais, negalime išskirti jokių problemų. Kitas dalykas, ar turėtų būti nustatytos automatinės nuobaudos. Apie tai mes E, neturėjome teikti rekomendacijos, tai neįeina į mūsų atsakomybės rytį. Klausimas politinis. Bet aš labai trumpai galiu paminėti specialią ataskaitą e, e, pagal kurią sakoma, kad valstybės narės yra atsakingos už įgyvendinimą ir Europos komisija turi nedaug galimybių įtakoti e, e jų veiksmus. 71 puslapyje sakome, kad bendro žemininkysės politikos reglamentuose yra konkrečiai vardinamos valstybės narės, kurios e, yra netinkamai sutvarksiu savo laivyną ir numatomas pasiekmes. Ačiū, pranešėjai suteiksiu vienai minutį žodį, jeigu jį nori. Nieko negaliu pridurti kol kas. Ši diskusija vyks vėliau. Labai ačiū. tada mes galime baigti šiandienos darbo tvarkės svarstymą. Žinote, kada vyks kiti posėdžiai 28-29 vasario. Ačiū komisijos atstovams, auditorumo atstovui. Dėkuoju visiems. Baigiame šį posėdį ir labai greitai gal pereikim prie koordinatorių posėdžio. Ar mes galėtume baigti dabar uh, uždarame posėdėje?